su rinkimu turų nereikėjo. Siūlau pankstinti mūsų diskusijas ir e, diskusijas pradėti 8 valandą. Jeigu nėra prieštaraujančių, e, toks pakeitimas priimtas. Taigi, posėdis stabdomas iki 8 valandos vakaro. We need, we need to check this declaration, but I think